Gerbėmėjai kolegos, ponios ir ponai, mes turėtume pradėti posėdį. Pertrauka baigėsi, gerbėmėjai kolegos. Prašom susėsti. An... Uh, turiu pranešimą. Ponios ir ponai, turiu padaryti pareiškimą. Prašom sėsti į vietas, sako pirmininkas. Mam ogłoszenie do Państwa. Noriu informuoti visus. Yra pateikta raštų deklaracija, jos numeris 26.2011. Deklaracija pateikė Dečiana Oktavija Sarbu, Elizabeth Jėgle, Raul Romeva Irueda, Adina Joana Valian ir Januš Vojčechovski dėl šunų populiacijos valdymo Europos Sąjungoje. Dauguma atitinkamų parlamento narių pasirašė šią deklaraciją ir vadovaujantis darbo tvarkos taisyklių 123 taisykle šis tekstas bus išplatintas adresatams ir paskelbtas kartu su šiome posėdėje patvirtintais dokumentais. Ir pagrindinė ir pasirašę deklaraciją asmenys bus įtraukti į protokolą. Pone Sardo, viena iš autorių, dabar norėčiau suteikti Jums žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Leiskite padėkoti visiems kolegoms, poniai Valiant, poniai Jėglė, ponui Vaicekovskijui ir ponui Ruojvai Ruojeda už padėtas pastangas. Dėkoju kolegoms, kurie pasirašė mūsų dokumentą jūsų pagalbos dėka e, bus sprendžiama šunų populiacijos problema. Tikėkime, kad rasime sprendimą. Dėkuoju. Ačiū gerbimiai kolegos, toliau pereikime prie balsavimo. Pirmas klausimas. ES žalio kišulio